tų pareigų, kurios nesuderinamos Europos parlamento nario įgaliojimais. Ponas uh, Jeffrey Blum, FD frakcija paliko nuo uh, sausio 9 dienos ir prisijungė prie neprisijungusių parlamentarų grupės LPS ir, S ir D bei žaliųjų.